Señor o presidente. Pirmininkas. Muito boa tarde a todos. Labą dieną, ponios ir ponai. Tęsėme posėdį. Norėčiau paskelbti balsavimo rezultatus. Balsavome dėl pirmo pakeitimų paketo. Dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl suderintojas veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais. Rezultatai yra tokie. Antras pakeitimas buvo priimtas. Rezultatus matote ekrane. Antras pakeitimas buvo patvirtintas.